ir pono Kelam klausimai. Visi trys klausimai apie Rusijos teisės sistemą ir teisės viršenybės principą Rusijoje. Ministre, dabar jums suteikiamas žodis atsakyti į pirmą klausimą. Žinau, kad mano draugas Milan Horaček yra žmogus, kuris jau senai stebi žmogaus teisų padėtį Rusijoje ir noriu jam už tai padėkoti, nes būtent to mes galime tikėtis iš e, Europos parlamento. Kalbant konkrečiai apie užduotą klausimą norėčiau pateikinti, jog taryba visiškai pritarė mm, tam susirūpinimui dėl to, kaip e, vystosi teisinės valstybės ir demokratijos padėtis Rusijoje. Rusija turi gerbti tarptautinę teisę, demokratinius principus ir žmogaus teisės. Dėl to taryba spaus ir ateityje Rusija, kad ji visiškai įgyvendintų įsipareigojimus, kurios pasirašė kaip e, Europos tarybos ir SBO narė ir taip pat e, kuriuos jį prisėmė pasirašydama partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą. Žinoma, mums kelia E, didelį susirūpinimą esama padėtis ir mes ateidžiai seksime situaciją. Mes konsultuojamės nuolat su Rusija, tai yra politinio dialogo dalis. Konsultacijos žmogaus teisės klausimais e, prasidėjo 2005 m. kovą ir tęsiasi. Rusijos veiksmai šioje ir kitose sritise bus vertinami ir jos atsižvelgta kai dėrėsimės dėl naujo susitarimo. Ir darys įtaką kitiems ES Rusijos santykiams, siekiant užtikrinti e, griežtas sąlygas dėl žmogų ir gyvybingas e, sąlygas dėl žmogaus teisių. Mes apibrėžėme tam tikrus e, prioritetus, ir atsižvelgiama į praėjusiu metu tarybos padarytas išvadas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo. Taigi, santykiai e, su Rusija turi būti kuriami remiantis bendromis vertybėmis. Europai reikia naujo susitarimo, tačiau jo reikia ir Rusijai. Gyvybiškai svarbu, kad dėrybos ir pačio susitarimo tekstas atspindėtų mums artimas vertybės, turiu omenyje e, teisinę valstybę. Asmeniškai norėčiau pabrėžti, kad Europos vienybė yra e, iš ankstinė sąlyga susitarimui pasiekti. Ačiū, ministrė. Dabar norėčiau e, suteikti žodį kiekvienam iš uh, E, paklausėjų, kiekvienas iš jų gaus po 30 sekundžių papildomam klausimui ir ministras atsakys į visus e, papildomus klausimus kartu. Taigi pirmiausia, ponas Horačiak. Ačiū. Mes čia regime nemažai problemų. Praeitįje nuolat gaudome iš tarybos atsakymą, kad prioritetas e, yra santykiai su Rusija. Tačiau, e, kalbant konkrečiai apie Khodorkovskį, Lebedovo ir ponios Bachmen problemą, pažangos iki šiol nebuvo jokios. Dabar ponas Posaltas. Pone Ministrė, jūs tikrai esate patyręs kovotojas už žmogaus teisės ir jūs esate išradingas, kaip ir bet kuris čekas. Noriu paklausti, ar, ar padėsite rasti e, kelių, kurie padėtų išspręsti jukos m, mm, kalinių problemą, ar kažkokią dinamiką įnešite į procesą. Ir B, kaip jūs žmogaus teisų klausimą praktikoje kelsite santykiuose su, Rusijos, su Rusija ir kaip paspausite Rusiją labiau. Ačiū, ponas Kelam. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū ministrė už atsakymą. Ar jūs pritartumėte minčiai, kad jeigu taryba labai ryštingai pateiktų šį klausimą Rusijai ir parodytų, kad ES negali susitaikyti su tokiu teisės nebuvimu, tai šiandien mūsų padėtis būtų geresnė. Ir jeigu Khodorkovskio ir Lebedevo byla nesulauks teisingos pabaigos, tai vargu ar bus galima tikėti bet kokiais Rusijos įsipareigojimais. Dėkuoju žodis ministrui. Na, kadangi čia kiek pirmininkauja, negalite tikėtis, kad mes tylėsime. Netilėjau, kai kalbėjom apie energetikos klausimą. Praeitie irgi netilėjau, kai buvo aptariamas Khodorkovskio atvejais, kita, kiti atvejai. Turbūt žinote, kad vasario mėnesį vyks trejato sustikimas, pirmininkaujančiai šaliai atstovaus Karl Schwarzenberg, užsienio reikalų ministras. Ir kalbant konkrečiai apie šiuos atvejus, kuriuos jūs minite, pavyzdžiui, pone Bachmina, jos atvejais. Na, mes tikrai galim apmastyti galimus žingsnius, tačiau ar bus kažkokiu rezultatu ar ne, priklauso nuo Rusijos, viskas jų rankose. Mes galime bandyti sukurti tam tikrą atmosferą, daryti tam tikrą spaudimą, bet galtinis rezultatas priklausys nuo Rusijos. Panas Hanan. Ačiū pirmininkė. Noriu pasveikinti ministrą atvykus į šią salę, taip pat sveikinu Čekiją perėmus pirmininkavimą ir norėčiau, kad kiekvienas parlamentaras padarytų tą patį. Turiu pasakyti, kad mane šokiravo kai kurie klausimai, kurie buvo adresuoti Čekijos atstovams šiandien. Pavyzdžiui, ponas Derosa pasiūlė atsiimti Čekijos atstovai savo pastabas dėl Lisabono sutarties. Tai buvo tikrai didžiulis įžeidimas. Pirmininkė antraukė kalbėtoją ir sako, pateikite klausimą. Ponas Haven, jūs turėjote 30 sekundžių, bet neuždavėte klausimą, apgailestauju, bet turiu jūs nutraukti. Ačiū, pereisime prie kito klausimo mūsų darbo atvarkėje. Tai buvo ponios Harkin klausimas dėl pasaulio prekybos liberalizavimo, bet tą klausimą perima ponė Maginės. Ministrė, prašau atsakykite. Dėkoju už šį klausimą. Aš atstovauju šaliai, kuri yra didelė laisvos priekybos draugė. Ir 80 procentų mūsų BVP yra sukuriama iš veiklos susijusios su priekyba. Turiu užtikrinti jūs, kad mes, kaip pirmininkaujantį šalis, ir toliau būsime įsipareigoję tam, kad pasiektumėm subalansuoto susitarimo PPO Doha raundė. Mes tikrai to sieksime. Na o dėl klausimo apie mūsų ambicijas dėl pasaulio prekybos liberalizavimo, mes aiškiai esame nustatę savo prioritetą e, šiuo aspektu, išdėstėme jį tarybos programoje, trejato pirmininkavimui. Taip pat tai yra išdėstyta ir mūsų darbo programoje, kuri buvo e, publikuota praeitą savaitę ir šiandien pristatyta ministro pirmininko. Pagal tą programą priekybos politika ir toliau išliks labai svarbia politika, kuri padeda kovoti su globalizacija, kuri skatina ekonomikos augimą, padeda kurti darbo vietas ir užtikrina gerovę visiems Europos piliečiams. Be abejo, mes ir toliau skatinsime atvirą rinką grindžiamą prekybos sistemą, kuri būtų naudinga visiems. Prekybos politika taip pat turi padėti siekti sąjungos klimato, aplinkosaugos tikslų ir prekyba turi būti e, vykdoma taip, kad nekenktų aplinkai. Mes ir toliau išlaikysime savo įsipareigojimus siekti ambicingo, e, subalansuoto susitarimo, PP, dėl PPO Doha raundo. Dar daugiau, Čekija yra išdėšiusi tris prioritetus savo pirmininkavimo laikotarpiui. Vienas iš jų yra ES pasaulyje. Ir mes akcentuosime prekybos politiką kaip e, konkurencingumo ekonomikos augimo ir naujų darbo vietų kūrimo varomąją jėgą. Visą tai svarbu siekiant sukurti globalizuotą Europą. Be daugiašalės sistemos Čekija mano, kad komisija ir toliau turėtų dirbti, siekiant geresnių ryšių su trečių šalių partneriais, su Indija, e, Koreja, Merkosiūro šalimis, Centrinės Amerikos šalimis, taip pat ir su Kinija. Ir kad labai svarbu dėrėtis dėl laisvosios prekybos susitarimo su artimiausiais mūsų kaimynais, tokiais kaip Ukraina. Nuo jos galėtumėm pradėti, e, susitarimą galėtumėm pradėti aptarinėti tuo met, kai įgyvendins pagrindinės sąlygas. Taip pat šių metų e, sausio 20 bus išsameu pristatytas, pristatyta mūsų darbo programa e, dėl prekybos. Dar turiu pasakyti, kad mūsų nuomonė protekcionizmas yra visiškai nenaudingas ir tikrai nepadės užtikrinti maisto tiekimo saugumo nei Europoje, nei pasaulyje. Todėl mes pasisakome už pasaulio prekybos liberalizavimą Taip pat manome, kad reikia reformų, kurios užtikrintų, kad ES žemės ūkis būtų labiau konkurencingas. Šie elementai, pavyzdžiui, e, prekybos skaidrus liberalizavimas ir taip toliau, tikrai yra svarbus siekiant užtikrinti maisto saugumą. Maisto saugumas ES yra neatsiejamai susijęs su pasauliniam rinkom, su pasauliniu maisto tiekimu. Jis yra susijęs per konkurencingas kainas. Ir labai svarbu koncentruotis į tas šalis, kurios gali veiksmingai ir našiai gaminti maisto produktus. Taip pat daug kas priklauso ir nuo šalies galimybių finansuoti importą, eksportuojant kitus produktus ar prekes. Todėl labai svarbi yra atvira daugiašalė prekybos sistema su tomis šalimis, kurios gali padėti diversifikuoti maisto produktų tiekimą ir reikia skatinti tokią sistemą. Dėkoju, ponė Maginės. Ačiū. Tikrai išsamus atsakymas, reiks jį dar pastudijuoti, nežinau ar galėsime susitarti. Noriu priminti pranešimą, dėl kurio buvo balsuojama, dėl maisto saugumą, kad e, kol kas mes nesuteikėme pakankamai e, maisto saugos ir nėra pakankamai pajamų užtikrinama ūkininkams. Ir aš kaip suprantu, e, laisva prekyba žemės ūkio sektorioje yra jūsų prioritetas. Taip, jeigu bus E, laisvai prekiaujama maisto produktais, tai bado neliks. Dar du papildomi klausimai, ponas Poselt ir ponas Kamal. Ponas Poselt dabar, ponė ministrė, nuolat kartojame, kad žemės ūkija dirba tik 3 procentai e, ūkininkų ir 100 procentų valgytojų. Aš šiaip mėgstu pavalgyti ir Mm, mes susidurėme su didelėmis problemomis, ypač energetikos srityje, taigi mums reikia išlaisvinti priekybą, tačiau mes turime galėti save išmaitinti ir reikia išsaugoti dabartinės struktūras, negalima visko palikti tik rinkai. Ačiū, ponas Kamal. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, kaip ir ponas Hanen, norėčiau pasidžiaugti, Eh, kad Čekija eh, pradėjo pirmininkauja, manyčiau, bus didelis kontrastas lyginant su anksčiau pirmininkavusia šalimi. Ir dabar klausimas, ponė pirmininkė. Ir eh, sakoma, kad mums vis sunku pradėti dėrybas PPO, tai vieni, tai kiti rinkimai JAV, Europoje, tai kada galiu, galų gale ateis laikas dėryboms pradėti. Ministrė, prašom. I think on the CAP reform, we were among those who were trying... Kalbant apie reformą ir visi tie, kurie stengiasi e, spausti komisiją, pateikti naują e, biudžeto reformos pasiūlymą, baltąją knygą, Aš net bandžiau suorganizuoti kažko, kažką bendro su kolegomis iš e, Švedijos. Žinome, kad šį, kitą šimš metų pusmetį būtent Švedija pirmininkaus. Bet ne mes teikiame teisėkuros pasiūlymus. Ir mano draugui Berntui Posaltui pasakysiu, aišku, jūs puikiai žinote, kad mūsų kultūrinė aplinka yra labai panaši, tačiau mes abu esame puikus pavyzdžiai, kad Europa nebadauja. Ir manau, e, tai nutiko dėl to, kad pastarosius keletą dešimtmečių augo žemės ūkio produkcija, prekyba į ją. Ir E, nemanau, kad kiltų problemų rinkoje išsaukant bavarišką ar čekišką alų, tačiau laisva prekyba sukuria gerovę tiek Europoje, tiek visame pasaulyje. Dabar pereisime prie pono Onachten klausimo apie bendro žemės ūkio politikos ateitį. Ministrė, žodis jums. Štai klausimas apie BŽUP. Pona ir ponios, taryba nori priminti, kad laikantis politinio susitarimo, kuris buvo pasiektas dėl BŽUP padėties patikrinimo praeitų metų lapkričio 20 dieną, buvo susitarta dėl bendros tarybos ir komisijos deklaracijos ir buvo sakoma, kad diskusijos, kurios prasidėjo Prancūzijoje rugsėjo 23 dieną dėl BŽUP ateities po 2013 metų ir toliau bus tęsiamos, kad reikės aišku atsižvelgti į naują finansinę perspektyvą šiam laikotarpiui. Aišku, mes turėsime panagrinėti tiesioginių išmokų uh, peržiūrą ir šį klausimą bei skirtumus tarp įvairių valstybių narių. Čekija, kaip pirmininkaujanti šalis, ketina renkti diskusijas šiuo klausimu. Tai bus neoficialus ministrų, žemės ūkio ministrų susitikimas, kuris bus organizuojamas gegužės mėnesį ir jis vyks Brno Mano kolega Peter Gandalovičius iš vyriausybės tikrai su nekantrumu laukia tų diskusijų. Mūsų tikslas bus e, vykdyti diskusijas apie BŽUP ateitį, siekiant išnaudoti agrarinės priemonės, ypač tiesioginių išmokų srityje, ir tai leistų efektyviai ir nediskriminuojančiai išnaudoti finansinius šaltinius, tai yra ES mokesčių mokėtojų lėšas, kurios surenkamos ir jas panaudoti BŽUP. Jos turi būti panaudojamos Europos ūkininkų labai ir naudai, taip pat turi būti panaudojamos taip, kad būtų naudingos Europos žemės ūkio pramoniai, užtikrintų jos konkurencingumą pasaulinėje rinkoje. Taip pat tai turėtų prisidėti ir prie tvaraus tvarios kaimo plėtros. Iš šio dialogo tikimės kažkokių priemonių, kurios padėtų toliau reformuoti BŽUP, reformuoti taip, kad būtų sudarytos vienodos sąlygos visom valstybėm narėm. Dėkoju, ponas Onachtin. Noriu padėkoti pirmininkui už atsakymą. Ir taip pat norėčiau pasiteirauti, kokie yra jūsų planai padėti atsilikusioms teritorijoms arba skurdžiau gyvenančioms teritorijoms ir regionams. Nes, kaip suprantu, būtent apie tokius regionus kalbama BŽUP ir jiems labiausiai reikia paramos. Kokie konkretūs veiksmai? Ministrė? Na, skurdžiausiai gyvenančių teritorijų problema yra tikrai labai aktuali. Ji dažnai aptarinėjama BŽUP kontekste. Manau, kad mes visi sutarėme, jog reikia pereiti nuo tiesioginių išmokų prie kitokių, kitokios rušies išmokų, pavyzdžiui, išmokų už kaimo plėtrą. Ir reikia atsisakyti protekcionistinių priemonių. Tikrai yra įvairių būdų problemams spręsti, yra tam tikrų priemonių, kurias galime panaudoti ir mes tikrai dirbsime, bendradarbiausime su komisare Boyle. Aš pats nesu žemės ūkio klausimų ekspertas, bet manau, kad E, turėsite dar galimybę pabendrauti su mūsų šalies žemės ūkio ministru ir detaliau aptarti šį klausimą. Dėkoju, gavau keletą pageidavimų užduoti papildomus klausimus, todėl suteiksiu žodį poniai Doyle ir poniai Tikau. Visų pirma, ponia Doyle. Dėkoju, noriu palinkėti čekiai visokieropos sėkmės. Norėčiau, kad ministras sureaguotų į Čekijos ūkininkų e, padėtį, kad jis pakalbėtų apie jų padėtį. Ar jie dabar jau patenkinti dabartinę padėtimi ar ne? Noriu paklausti, kaip apskritai Čekijos žmonės vertina bendrą žemės ūkio politiką ir tai, kaip ji yra taikoma Čekijoje. Ačiū, dabar dar leisime poniai tik ką užduoti klausimą. Ačiū pirmininkė. Ministrė, ekonominė krizė reiškia, kad yra prarandamos darbo vietos, perkamoji gale mažėja, e, gyvenimo kokybė prastėja, tai reiškia, kad suvartojama mažiau kokybiško maisto. Vengrijoje yra daug ūkių, tačiau jie yra labai smulkus, nedideli ūkiai. Noriu paklausti, kokias konkrečias paramos priemonės numatote naujose valstybėse narėse esantiems mažiems ūkiams? Šins na, naujose valstybės narėse sąlygos skirtingos. Pavyzdžiui, mano šalyje mažų ūkių netiek daug, kiek kitose valstybėse. Kai kuriuose ES valstybėse žemės ūkis labai konkurencingas. Ir ūkiai yra dideli, bet pavyzdžiui, Lenkijoje situacija visai kitokia. Dabar ponios Dojo klausimas. Kaip mums sekasi? Na, mano rinkimo apygardoje Bohemijoje yra ūkininkų. Jie neblogai laikosi, nes jie gavo daugiau pinigų. To nebuvo prieš penkerius ar dešimt metų, tų europinių pinigų. Tačiau kita vertus jie mano, kad ne viskas yra teisinga, nes skiriasi išmokos senose ir naujose valstybėse narėse tai tiesiog elementarus teisingumo, sistemos teisingumo klausimas. Tas neligybės reikia panaikinti. Manome, kad BŽUP turi būti reformuojama. Tai vienintelis būdas išlaikyti Europos konkurencingumą. Tai yra sudėtinga problema. Aš ne ekspertas, į smulkmenas nesileisiu, bet pagrindiniai principai linijos yra aiškios ir turėtume dėl jų sugebėti susitarti. Ministrė, ministrė, jūs turėtumėte atsakyti ir ponios Tikau klausimą. Pirmininkė, kolegos, turime baigti posėdį 8 valandą, todėl klausimai nuo 6 iki 19, nuo 21 iki 24, nuo 26 iki 29, į juos bus atsakyta raštu. Baigiame klausimų valandą. Dėkoju ministrui už dalyvavimą. Posėdis atidedamas iki 9 valandos vakaro.